Pradėkime nuo tokio pasiūlymo. Pirmiausia, pakalbės ponia Kopa, apžvelgs savo pranešimą. Tada išklausysime plėtros generalinio diktar, direktorato vadovo kolegos Sanino išsakyti komisijos poziciją. Jis taip pat yra pasirengęs pateikti mums ir šiandien komisijoje priimtą pranešimą dėl Kroatijos. Manau, kad po ponios kopa būtų prasminga pasisakyti šiam ponui ir susijęti šias dvi diskusijas, jeigu sutinkate. Gerai, tuomet sutiksiu žodį poniai Kopa. Dėkuoju, pirmininkė. Mano pranešimas remiasi tuo, kad reikia pamastyti apie plėtrą. Praeis dešimčiai metų nuo Kopenhagos e, susitikimo reikia pasimokyti iš, e, iš patirties ir pažiūrėti, kokia situacija yra dabar, bei, žinoma, teikti rekomendacijas ateičiai. Labai svarbu daryti tai dabar, vykstant ekonominiai kriziai. Aš į plėtrą pažiūrėjau labiau iš mak tokios makroskopinės strateginės perspektyvos, bandžiau įvertinti uh, esančias procedūras ir apskritai plėtros politiką. Labai atsargiai e, remiausi nuorodomis į tam tikras, e, minėjau tam tikras šalis, kad e, neprarastume bendro vaizdo. Žinoma, yra to, toms atskirom šalims atskiri pranešimai, atskiros ataskaitos kasmet priimamos. Taigi, Praėjus beveik dešimčiai metų nuo Kopenhagos sustikimo galime pamastyti apie Kopenhagos kriterijus, pamastyti apie jų veiksmingumą ir pasidžiaugti lankstumu tų kriterijų. Tai, kad reikalaujama iš valstybių narių e, užtikrinti teisinės valstybės principus, e, turėti veikiančią rinkos ekonomiką, ir taip pat įgyvendinti ES reikalavimus proceso pabaigoje. Tai yra Na, pagrindiniai reikalavimai. Tačiau tai nereiškia, kad viskas yra tobul ir nieko nereikia keisti. Savo pranešime aš atkreipiau dėmesį į tai, kad reikia ekonominius kriterijus e, pritaikyti prie dabartinės situacijos, bet taip pat pagalvoti ir apie socialinės tų kriterijų pasiekmes šalims kandidatėms ir potencialioms šalims kandidatėms. Šios šalis turi gebėti susidoroti su konkurencija ir taip pat laikytis finansinio stabilumo taisyklių. Taip pat reikia papildomų taisyklių e, socioekonominiai konvergencijai ir taip pat reikia užkirsti kelią e, darbo vietų praradimui tose šalise. Taip pat nereikia pamiršti, kad ES patrauklumas atsirado dėl rinkos ekonomikos, socialinių standartų, kurie yra bendri visoms šalims, taigi tarp, dėl tos kombinacijos. Trečioje pastraipoje aš e, teigiu, kad tai tarsi buvo pamiršta, tas patrauklumas buvo pamirštas, jo nepaisoma. Ir komisija iš tikrųjų turėtų pažiūrėti, kaip išspręsti uh, tą problemą. Taip pat šiame pranešime bandžiau išspręsti plėtros patikimumo problemas. Labai svarbu yra e, atsižvelgti į ES integracijos pajėgumus. Kopenhagos kriterijų lankstumas ir naujas komisijos e, siūlomas požiūris neturėtų sukurti dvigubų standartų konkrečioms valstybėms narėms. Kiekviena valstybė turi būti vertinama pagal savo nuopelnus, e, įgyvendinant tuos pačius kriterijus. Nereikia jokių papildomų kriterijų šio proceso metu ir nereikia jokių per didelių reikalavimų iš ES pusės. Parlam, šiame parlamente kartais yra prašoma tam tikrų pakeitimų, šalis kandidatės prašo tam tikrų pakeitimų, uh, E, dėl dalykų, kurių, kurie net neegzistuoja ES ar ES valstybėse narėse. Todėl reikia laikytis tokių principų, kurie leistų įvertinti pažangą, tačiau būtų galima atsižvelgti ir kiekvienos valstybės narės specifiką. Reikia taip pat skatinti patikimumą ir viso proceso skaidrumą. Aš palankiai vertinu komisijos ketinimus taikyti tam tikrus kriterijus, tarpinius tikslus, kuriuos reikėtų nusistatyti kiekvieno plėtros proceso metu. Plėtros procesas turi būti sąžiningas ir objektyviai vertinamas. Kandidatės šalis turi žinoti, tiksliai, kokie yra reikalavimai, kad būtų galima pradėti dėrybą su jomis. Potencialios šalis kandidatės turi gerai žinoti, ką jos turi padaryti, kad galėtų tapti šalimis kandidatėmis. Dėl tos pačios priežasties norėčiau, kad pažangos ataskaitos būtų e, drąsesnės ir kad tai būtų padedama valstybėms narėms. Taip pat džiaugiuosi, kad komisija skirsto klausimus į prioritetinės sritis, pavyzdžiui, teisingumo srityje akcentuojamas žiniasklaidos e, laisvės klausimas ir panašiai. Deja, griežtos sąlygos niekur nenuves, jeigu e, nebus teikima, kad bus išpildytas tas e, pažadas dėl prieimimo Europos Sąjungą. Jeigu Europos Sąjunga negali negalės įvykdyti savo pažadų. Jeigu ji negalės priimti to šalies, tai geriau tai žinoti iš anksto. Ir e, tokią informaciją reikia teikti jau e, pateikiant informaciją, atsiprašau, nuomonę, komisijos nuomonę apie atskiras šalis. E, pil, Išsamus poveikio vertinimas turi būti pateiktas e, pradedant stojimo dėrybas ir jame reikia atkreipti dėmesį tai, kaip pati ES turi prisitaikyti, ką ji turi pakeisti, kad galėtų šią šalį priimti ES. Kadangi dėrybos gali užtrukti ilgai, reikėtų ir antro poveikio vertinimo, kuris būtų priimtas uh, proceso pabaigoje. Ir taip pat reikia išsklaidyti tam tikras abejonės, klaidingą interpretavimą, integra, integravimas, e, įtraukimas į ES iš tikrųjų yra svarbus dalykas, ir, tačiau neperlinkime lasdos. Iki šiol plėtra buvo vykdoma keičiant sutartis ir plečiant tam tikrus įgaliojimus. Kadangi plėtra sukelia tam tikrus iššūkius, reikia pasistengti ir geriau išnaudoti plėtros teikiamą naudą. Ir taip pat atkreipti dėmesį, e, kaip plėtra gali pasinaudoti ES savo artimiausiose kaiminėse šalyse, vykdydama veiksmus. Komisija paskelbė dokumentą ir ten pasakojama apie tai, kaip plėtra, ES plėtra padarė pačią ES stipresnę veikėją pasaulyje tiek politinė, tiek ekonominė prasme. Ta komisijos ataskaita rodo, kad plėtra buvo naudinga tiek naujoms, tiek sambuvėms valstybėms narėms ir visai ES. Ir reikia daugiau informuoti mūsų piliečius apie tai, reikia informuoti apie plėtros naudą. E, jauni žmonės, plėtinės visuomenės atstovai, žurnalistai ir ūkinės veiklos vykdytojai turi sužinoti apie tai. Na ir paskutinis dalykas tai yra dvišaliai ginčiai. Aš norėčiau pakartoti Europos parlamento poziciją, kad dvišaliai, dvišaliai klausimai, dvišalės problemos neturėtų būti proga piktnaudžiauti kliūtimis e, blokavimo teisę ES plėtros procese, mes visi žinome, kad gera kaiminystė yra esminė ES plėtros procese ir ES turėtų prisidėti prie pastangų išspręsti ginčius prieš šalims įstojant į ES ir taip pat e, išnaudoti visą galimą ES tarptautinę įtaką, bei taip pat ES turi padėti e, šalims įstojus ES bendradarbiauti tarpusavėje. Ir taip pat, žinoma, kiekvieną ginčą reikia spręsti visų pirma ieškant kompromiso. Ir tai yra įmanoma. Tai yra sveikintina. Visų pirma, ginčiai tarp kaimynų turi būti sprendžiami dialogo pagalba, ieškant kompromisų ir nuolatos bandant susitaikyti. Aš daugiau jūsų nevarginsiu detalėmis, galite pasiskaityti pranešimą, tiesiog dar kartą atkreipsiu dėmesį, kad, e, nu, kad bandymas e, įrodyti, kad ES plėtros, plėtra yra naudingas procesas, yra esminis dalykas. Nes be ES plėtros ES praras savo galimybę keistis ir jos įtaka kaimininėse šalyse ir kitose šalyse sumažės. Be to, jeigu mes e, nesilaikysime savo pažadų, tai reikš, kad pereiname prie per daug švelnaus tai reikš, kad mes e, pasiduodame iš tikrųjų ir neįgyvendiname savo įtakos. Grazie, prezidentė. Dėkoju. Komisija, Europos komisija. Aš pradėsiu nuo to, nuo ko, ko baigė pane Kopa. Atkreipsiu dėmesį, kad mes, kaip Europos komisija, taip pat manome, kad proceso, ES plėtros proceso patikimumas turi būti užtikrinamas. Jis turi išlikti, jeigu norime, kad, Euro, kad ES. Mm, švelnus valdymas būtų užtikrinamas. Ir iš tikrųjų mes rodome savo sėkmę, savo pasiekimus to ES plėtros procesu. Aš norėčiau pasidžiaugti ponios Kopa pranešimu ir ypač makrofinansinę perspektyvą, kuri atsispindi tame pranešime, kurią pasirinko, perspektyvą, kurią pasirinko pranešėja dėl turinio. Mes turime specifinių pastabų, jas pateiksime pačiai poniai Kopa tiesiogiai, bet dabar pasisakysiu dėl socialinės dimensijos, e, kuriai skiriamas dėmesys šiame pranešime. Ta socialinė dimensija iš tikrųjų yra labai svarbi. Nemanome, kad reikia naujų kriterijų šalia dabar esančių Kopenhagos kriterijų, tačiau tuo pačiu metu manau, kad galime uh, dirbti dvie, dviem kryptimis. Galime suteikti daugiau turinio, daugiau svorio dabartiniams dėrybų proceso skyriams, ypač e, kalbant apie 19 skyrių dėl socialinės politikos. Ir taip pat galime tikslingiau teikti pagalbą, siekiant, siekdami užtikrinti, kad šalis galėtų pagerinti savo socioekonominės e, sąlygas dėr, jau dėrybo metu, dėrėdamosis dėl stojimo į Europos Sąjungą. Taip pat manome, kad tarpiniai etapai yra gera mintis, tai užtikrintų skaidrumą ir proceso sažiningumą. Reikia užtikrinti, kad tie tarpiniai etapai netaps per daug sunkia našta. Tačiau jau ponia Kopa tai minėjo, pristatydama savo pranešimą. Bandysime nustatyti prioritetus politikų ir pastangų atžvilgių, politikos krypčių atžvilgių ir taip pat, kaip jau buvo sakyta, atsižvelgsime ypač į teisinės valstybės principus, į pagrindinės laisvės, nes tai yra toks sisteminis elementas, kuris turi būti dė, visų dėrybų proceso esminė dalimi. Pone pirmininkė, dar trumpai Norėčiau pasisakyti dėl kito klausimo. Norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šį rytį Europos komisija priėmė vertinimo ataskaitą dėl Kroatijos pasirengimo stojimo į Europos Sąjungą. Tai yra mūsų e, įprastinio uh, vertinimo darbo dalis numatyta sutartie ir po e, sutarties su Kroatija pasirašymo tai yra pirmoji ataskaita. Toje ataskaitoje vertinama Kroatijos padaryta pažanga per šešis mėnesius, tai yra nuo 2011 metų rugsėjo mėnesio. Ir ypač apie konkurencingumą, teisingumą ir teismų sistemą ten kalbama. Ataskaitoje. Ataskaita pažymi, kad pažanga Kroatijoje padaryta. Ir liko dar žinoma tie paskutiniai žingsniai, e, kuriuos atlikusi Kroatija bus pasirengusi įstoti į Europos Sąjungą Liepos 1 e, dieną 2013 metais. Mes tikime sėkmingų Kroatijos įstojimo į Europos Sąjungą ir toliau stebėsime uh, kaip Kroatija įgyvendina savo prisimtus įsipareigojimus ir, žinoma, atsižvelgsime į tai, kad Kroatijos sklandus įstojimas į ES yra svarbus e, ir pačiai ES ir Kroatijai. Norėjau atkreipti dėmesį į šituos dalykus, nes man atrodo, kad tai yra, kad tai yra susiję su pačios e, panios kopa pastangomis prisidėti prie plėtros proceso stiprinimo ir manau, kad su jūsų pagalba mums pavyks įveikti tam tikras kliūtis, kurias minėjo ponia Kopa. Dabar per daug nenoriu išsiplėsti, bet tikrai mums reikės jūsų paramos, kad ES plėtros procesas galėtų ir toliau būti įtikinantis ir kad padėtų šalims vakarų Balkanuose keistis, transformuotis ir vystytis. Dėkoju. Ačiū už informaciją. Apie šios dienos nutarimą ir apie jūsų poziciją dėl pranešimo. Turime daug norinčių užduoti klausimus, kiek mums dar liko laiko, 20 minučių. Jeigu galėtume leisti šešėliams pranešėjams kalbėti dvi minutės, o kitiems po vieną minutę, tai visi galėtų kalbėti, ponia Omerodin. Ačiū, ponia pirmininkė, pamėginsiu. Aš pritariu ponia Kopai, kad e, į tą dvigubą iššūkį, kurį šiuo metu patiria Europos Sąjunga, galima atsakyti, konsoliduojant savo vaidmenį pasaulyje ir stabilizuojant mūsų tiesioginę aplinką. Plėtros procesas ir toliau lieka svarbia priemonė, tačiau turime apdairiai ją naudotis, nes plėtra nėra savaiminis tikslas, tai yra priemonė siekiant tam tikrų tikslų. O tai reiškia, kad reikia įvertinti ES integracinius gebėjimus. Noriu padėkoti poniai Kopai už tai, ką jį parašė, tačiau pirmiausia kyla klausimas, ar pranešime teikiami pasiūlymai neskambėtų rimčiau, jeigu šiek tiek teksto išbrauktume, nes kai kurios nuostatos, man atrodo, yra nereikalingos. Taip pat e, nereikia kartot šiame pranešime pažangos ataskaitose esamų nuostatų. Mes e, turime atitinkamai teikti pagalbą pasirengimui, plėtrai per įvairias programas. Aš taip pat e, pasigendu kai kurių dalykų susijusių su potencialiais kandidatais, kuomet jiems sudaromas įspūdis, kad jie gali tik tai įsiklausyti į tai, e, ką jiems ES pranešėjai sako. E, abipusiškumo aspektai čia turėtų būti labiau į juos atsižvelgiama. Man kyla klausimas, ar tuos dvišalius santykius reikėtų apsvarstyti dar iki darybų, narystės darybų pradžios. Ten, kur uh, kalbama apie finansinę pagalbą E, rengintis narystės procesui informacijos e, sklaidos priemonėms ES siūloma kurti naujus, naujus instrumentus, naujas priemonės, taip pat daugiau atsižvelgti į socialinius kriterijus, tai trečiasis, penktasis ir šeštasis straipsnį. E, nu, kalbam apie vairias sistemas, pavyzdžiui, gynybos, kitas sistemas. E, E, noriu paklausti, ar valstybės narės jau dabar esančios ES e, turi e, išpildyti atitinkamas sąlygas. Taigi, pirmininkė, čia manau, kad bandoma užtušuoti taip daug visų kitų svarbių dalykų. Tikiuosi, kad bendrabiavimas su pranašė vyks sklandžiai, nors dėl turinio galbūt ne visais atvejais E, sutarėme, tačiau turime nusiųsti e, aišku signalą dėl plėtros ir suformuluoti jį trumpai ir suprantamai. Dėkui. Thank you, Mr. Chair. Um... Ačiū pirmininkė. Aš e, manau, kad pranešimas parengtas labai gerai, labai ačiū poniai Kopai. Jo nuostatas atitinka mano plėtros viziją. Tikrai džiaugiuosi galėdama jame e, skaityti F konstituojamąją dalį, kurioje teigiama, kad kiekvieną šalį reikia vertinti e, už jos pačios padarytą pažangą ir nuopelnus e, vertinti pagal atitikimą narystės kriterijams ir vertinti šį atitikimą sąžiningai ir skaidriai. tai e, atitinka mano vertinimą, kad e, plėtros procesas turi būti techninio pobūdžio, remintis narystės kriterijais, turi būti atskirtas nuo vidaus politikos argumentų, tokių kaip e, argumentai vartojami Vakarų Europoje rinkimų kampanijų metu. Šį savaitgalį atsistatydino Niderlandų vyriausybė, dėl to kils nemažai papildomų sunkumų e, Niderlandų gyventojams ir tai tikrai neprisidės prie sklandesnės plėtros politikos vykdymo taryboje. Ir manau, kad e, kai kurios valstybės turėtų nepainioti plėtros politikos su savo šalių vidaus problemomis, todėl man labai priimtini 11 ir 12 jūsų pranešimo straipsniai šiuo atžvilgiu. Noriu tik e, kreipti dėmesį, kad šiandien ryte užimtumo komitete mes patvirtinome nuomonę dėl IPA 2 kurioje kalbama apie strategiją Europą 2020, kurios nuostatos turėtų būti įtraukiamos į pasirengimo narystai pastangas ir Galbūt tai būtų atsakymas jūsų klausimą dėl socialinių kriterijų nustatymo. Strategija Europa 2020 galėtų būti šių kriterijų šaltiniu, nes e, šioje strategijoje nurodoma kryptis, e, į kurią valstybės narės turėtų orientuoti savo ekonomikas. Būtų puiku, jeigu e, stojančios šalis laipsniškai galėtų taip pat prisitaikyti arba pritaikyti savo ekonomikos struktūras prie šios strategijos nuostatų. Nekantri laukiu būsimo bendradarbiavimo ir manau, kad jūsų pranešimas yra puikus to bendradarbiavimo pagrindas. Ačiū. Panas Daf, pirmininkė. Manau, kad e, tai labai provokacinio pobūdžio pranešimas, tačiau prieš pradėdami darkyti Kopenhagos kriterijus, norėtume, turėtume savęs paklausti, kodėl turėtume taip elgtis ir e, kokią patirtį neigiamą sukaupėme per e, pastaruosius plėtros etapus, kad vėl reiktų iš naujo kurti naujas strategijas. Kai kurios valstybės narės galbūt turėtų iš naujo permastyti ar a, e, savo narystės prasme ES, jeigu peržiūrėtume narystės kriterijus, nevertinu plėtros proceso kaip a, e, techninio pobūdžio proceso ir nemanau, kad jis turėtų vykti taip, kaip mano ponia Kopa, mano įsitikinimu tai yra visapusiškas politinis procesas, jeigu ES atsisakys savo moralinių įsipareigojimų gerovės ir e, saugumo e, rytuose ir pietuose labui, tuomet e, Europa patirs uh, arba masiškai praras globalizacijos laikotarpiu savo politinę įtaką ir galę, mes turėtume laikytis moralinių integracijos tikslų ir e, laikytis savo pažadų mm. duotų potencialioms plėtros dalyviams, taip pat nereikėtų nuvertinti skirtumų įvairovės ES gerovės lygį matuojant šiuo metu. Norint įdarbinti vieną asmenį Belgijoje, tai kainuoja 35 tūkstančius eurų, Bulgarijoje tos sąnaudos sudaro 2500 eurų vienam darbuotojui. Tai Tokios sąnaudos patiria darbdaviai, darbindami vieną asmenį. Aš manau, kad e, pranešime e, pervertinama socialinio dempingo problema ir toks požiūris yra klaidingas Manau, kad mums reikėtų e, rimčiau ir išsameu apsvarstyti čia pateikiamus pasiūlymus, jei ketiname pakeisti stojimo proceso taisyklės, tuomet mano frakcija pageidautų, kad didesnis dėmesys būtų skiriamas 23 ir 24 darybų skyriaus atverimui ir kad tai būtų daroma stojimo proceso pradžioje, e, remiantis mūsų patirtimi derantis su Turkija, bei taip pat e, patirtimi sukaupta darybose su Kroatija. Galbūt, e, jei 2015 sušauksime konventą, sukaupsime taip pat ir pakankamai drąsos e, pakeisti asocijuotos narystės formatą, e, kuris neatstoja pilna teisės narystės, tačiau galėtų būti taikomas e, tam tikroms potencialioms šalims kandidatėms. Pirmininkas, turime apsiriboti vieną minutę, priešingą atveju negalėsime svarstyti visų darbo atvarkės klausimų. E, nes dar reikia apsvarstyti Lamsdorfo pranešimą ir pusę šešių dar e, turėsime svečią iš UNESCO. E, manau, kad pakeitimai yra pateikti. Tiksliau, kai bus pateikti, galėsime išsameu apsvarstyti šį pranešimą, todėl manau, jog visų pasiūlymai galės būti išklausyti. Ponui Kacinui suteikimas žodis. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pasveikinti ponę Kopą su puikiu pranešimu, kuris iškelia pačius svarbiausius plėtros strategijos elementus. Aš ketinu pateikti pakeitimą susijusį su komisijos vaidmeniu stojimo procedūroje. Aš, kad mes turėtume pasinaudoti komisijos privalumais ir reikalauti iš jos uh, aktyviau dalyvauti nustatant pagrindinius korupcijos šaltinius tose šalise. Komisijai reikia imtis naujo požiūrio, individualaus požiūrio, konkrečiai įvardinti sisteminę korupciją atitinkamose šalise. Dabar komisija kol kas nieko negali padaryti, gali tik tai reikalauti, prašyti atitinkamų institucijų susitvarkyti. Man atrodo, kad 23-24 punktai turi būti pradėti, nuo jų reikia pradėti dėrybas ir baigti jais. Taip, rei... aš manau, kad kovoti su korupcija mes galime daug efektyviau, galime padaryti daug daugiau, ne tik tai raginti kovoti su ja visai visom įmanomom priemonėm. Kitas kalbėtojas, aš sveikinu ponę Kopą su jos pranešimu, ji labai, e, jis labai tikslus, e, ką galime pasakyti žmonėms, kurie gimė 90, paskutinėme 20 amžiaus dešimtmetyje, ko jie gali tikėtis. Ponios Roitin pasiūs, pozicija yra labai gynybinė, aš kaip suprantu, jūs visai nenorite tos plėtros. Ir mes nežinome, kaip atrodys pasaulis po 20 metų, mes negalim dabar apsiriboti, nustatyti kažkokią tai galutinę ribą, kad nuo tam tikros ribos nebepriimsime daugiau ne vienos valstybės ir panašiai. Galų galia pasižiūrėkime, kas vyksta mūsų pačių valstybėse narėse ir tikrai mes negalime toleruoti tokių dalykų, kaip Vilderso pasisakymai, juk jis nėra e, Europos draugas. Taigi atkreipkite į tai dėmesį, ponia Omenroiten bus tikrai daug pakeitimų ir tikrai paaiškės, kas nori plėtros, kokiamis sąlygomis jos pageidauja ir taip toliau. Aš džiaugiuosi, kad komisija išreiškė savo poziciją ir džiaugiuosi, kad komisaras Fiulė taip pat žiūri į priekį. Mes turime išeiti iš savo savo tvirtovių, pasižiūrėti, kas vyksta aplinkui ir atsisakyti savo tos gynybinės pozicijos. Ponas Vildersas tikriausiai netaps socialdemokratų koalicijos nariu. Toliau kalbės ponas Kukan, sako pirmininkas. Pone Kreiseldorfleri, mes negalime dabar diskutuoti šalių partijų politikų, negalim kalbėti apie Niderlandų socialdemokratų pozicijos aptarinėti, negalime kaltinti jų dėl to, kad jie nenori imtis atsakomybės už vyriausybės veiklą. Ir pirmininkas tęsė, labai gaila, kad nėra pakankamai dešiniųjų partijų Europoje, kurios gali prisimti atsakomybę ir tada tenka ko koalicijose remtis tokiais partneriais kaip Vilderso partija. Toliau ponas Kukanas. Atsiprašau, sako ponas Kukanas, kad nutraukiau jūsų tokią turiningą diskusiją. Aš manau, kad reikia pritarti ir aukštai įvertinti kolegės kopą darbą. Mums reikia pabrėžti ES transformacinės galės visame regi Balkanų regione ir reikia pasistengti, kad mūsų tos transformacinės galios būtų panaudotos kuo efektyviau. Reikia paminėti ekonominės ir socialinės dimensijas, kurios yra neabejotinai ne, ne labai svarbios, bet galbūt ne tiek svarbios, kiek kartais yra pabrėžima. Komisija laikosi ino, inovatyvaus požiūrio, tiesdama integracijos procesą. procesą ir reikėtų juos, jų, jos iniciatyvas paremti. Galbūt mums taip pat tektų, reikėtų būti lankstesniems, kas dėl integracijos. Tai yra tais atvejais, kaip Kozovo atvejais arba Bosnijos Hercegovinos atvejais, kurie nėra standartiniai, reikia nestandartinių sprendimų. Aš taip pat norėčiau pabrėžti Europos parlamento vaidmenį šiame procese. Daugeliu atveju mes galime labai stipriai prisidėti prie vykstančių procesų, mes galime paremti politinę raidą šalyse. Mes kaip parlamentas turime unika, unikalios patirties, nes esame prieėmę naujųjų valstybių narių parlamentarus, par, parlamentarus, kurie patys dalyvavo integracijų procesuose ir manau, kad tuo tikrai būtų galima pasinaudoti. Dėkuoju, sako pirmininkas. Pone Gomes. Norėčiau padėkoti poniai Kompa už labai įdomų pranešimą ir įdomius kai kurios jo aspektus. Aš noriu paremti e, reikalavimą išlaikyti socialinius standartus. Jie turėtų būti labai, e, į juos turėtų būti labiau atsižvelgiama, kalbant apie stojimo kriterijus. Kodėl socialinių standartų nebuvo laikomas, kodėl jie nebuvo taip stipriai iškelti anksčiau? E, ES iš tiesų socialiniai standartai buvo ardomi pastaruoju metu. Ir, pavyzdžiui, mano šalies atžvilgių tai tikrai taip įvyko. Todėl dabar, kalbant apie plėtrą, negalima į tai neatsižvelgti. Aš taip pat pritariu monitoringo stebėsenos mechanizmų įsteigimui, bet tai taip pat galioja ne tik tai valstybėms, kurios e, pretenduoja tapti ES narėmis, bet ir pačiai ES reikia žiūrėti, kaip veikiam visos mūsų sistemos. Mes negalime reikalauti iš stojančiųjų narių įgyvendinti aukštus kriterijus, o patys jų nesilaikyti, kaip vyksta dabar. Aš jau nekalbu apie tą bendradarbiavimą kai kurių valstybių narių vykdant e, tos slaptu, e, slaptai įkalinant asmenis kai kuriuose valstybėse narėse, skraidinant juos ir panašiai. Čia užtektų pagalvoti vien apie socialinius dalykus. Na ir galiausiai noriu išreikšti savo nerimą dėl dvišalių e, dėrybų tarp uh, ar pokalbių tarp e, Graikijos ir Kipro. Gali būti, kad e, mums teks išgirsti labai provokatyvių dalykų iš Turkijos atitinkamų institucijų pusės. Tikiuosi, kad turkai suvokia, kad taip darydami, taip elgdamiesi, jie ne tik tai liūdina Kiprą ir neramina jį, bet ir sukelia visai ES labai neramių minčių. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Kitas kalbėtojas, kolega Vigenin. Tiesą sakant, nemanau, kad tai yra provokatyvus pas, pranešimas, nemanau, kad ponas Daf yra teisus, aš sakyčiau, kad tai yra neblogas mėginimas apmastyti tai, kas jau padaryta ir pagalvoti apie perspektyvą. Tai mėginimas atskirti procesą nuo valstybių, konkrečių valstybių uh, apie kurias kalbame. Ir žiūrint iš šio pozicijos taško, aš manau, kad šis pranešimas yra labai sėkmingas. Jis turės konkrečių rezultatų ir pagilins mūsų pačių požiūrį į plėtrą. Dar norėčiau paminėti keletą konkrečių dalykų. Aš skeptiškai žiūriu į integracijos uh, pajėgumų matavimą ES. Tai galėtų būti ginklas tiems, kurie priešinasi plėtrai ir jie kada nors galėtų pasakyti, kad ES nebeturi pajėgumų plėstis ir pakenktų visam plėtros procesui. Taigi reikėtų to pasisaugoti. Kitas dalykas - stojimo kriterijų stebėsenos mechanizmas. Tai būtų tikrai nebloga mintis, tas turėtų būti taikoma visoms ES valstybėms, ne tik plėt ne tik valstybėms, kurios siekia įstoti į ES arba neseniai į ją įstojo. Kai kurios valstybės narės ES jau dabar tikrai netitinka tų kriterijų. Be to, pranešime reikėtų paminėti, kad e, valstybės, kurios siekia įstoti į ES, reikėtų atsižvelgti ir į mūsų strategiją, sakykime, 20, Europą 2020 strategiją. Žinoma, dabar esant sudėtingai ekonominiai situacijai, sunku kalbėti apie tas strategijas, bet paminėti tai vis tiek reikėtų. Na ir galiausiai, aš manau, kad puik, tai yra tikrai labai geras bandymas šis pranešimas. Mes prieš jį pasiryždami jį rengti, sakėme, kad galbūt tai būtų pavojinga, neaišku, kuo baigsime rengdami šį pranešimą, bet aš esu įsitikinęs, kad mūsų komitetas visuomet buvo už plėtrą ir reikia pasistengti, pasinaudoti šio pranešimo galimi, galimybėmis sustiprinti savo tokį požiūrį, o ne atvirkščiai. Mes turime demitologizuoti plėtros procesą. Ačiū. Ponas Tanok. President, well, Mrs. Copper's report is pirmininkė. Šis pranešimas tikrai nėra kontroversiškas ir plėtros procesas buvo sėkmingas, tačiau nepritariu e, tam, kad vis, vienodos taisyklės turi galioti visiems, ypač e, dėl to, kad atsižvelgiant ir į eurozono šalis ir kitas šalis yra skirtingos, e, skirtingi greičiai ir reikia iš tarybos politinių veiksmų, kad būtų galima kažkaip e, įvertinti tuos skirtumus. Ir reikia taip pat demokratinės paramos mūsų rinkėjai turi pritarti tam, kad reikės e, naudoti struktūrinius fondus ir kitokius fondus tam taip plėtrai ir taip pat e, tam, kad bus naudojami viešieji ištekliai Taip pat reikia paminėti ir, ir dabartinius Prancūzijos rinkimų rezultatus. E, be to, yra tokių šalių kaip Ukraina, kurių reformos jau iš tikrųjų dabar tik atgal vyksta. Einama atgal ir prisiminkime ir Albaniją kaip potencialią kandidatę. Buvo Kažkada jau sakyta, kad tos šalis, kurios siekia įstoti į ES, neturi naudotis savo e, tais e, konfliktais su kaiminėmis šalimis, dvišalės konfliktais kaip ginklu, siekiant užkirsti kelią šalims įstoti. Aš tikiuosi, kad Makedonija ir Kroatija niekada nepasinaudos savo status kaip ES valstybės narės statusu užkirsti kelią savo šalims kaiminėms įstoti. Europos Sąjungą. Ir įdomu tai, kad dar prieš Lisabonos sutartį mūsų parlamentas turėjo pakankamai galių pagal pritarimo procedūrą ir galėjo suteikti individualiom šalims um, galimybę pritarti stojimui tų šalių. Na, taigi, parla, Europos parlamentas Ateity, o ateitie Europos parlamentas turės daugiau galių nei nacionaliniai parlamentai ES plėtros procese ir reikia pasinaudoti tuo kaip privalu. Ponas Šolts. Ačiū pirmininkė, kad aš kaip šešėlis pranešėjas dar galiu pasisakyti. 2006 ir 2008 metais jau rengiau pranešimus šiuo klausimu ir labai gerai, kad mes dar kartą prisimename tokius principinius dalykus. Pavyzdžiui, kad ES yra atvira visiems. Yra visom, atvira visoms valstybėms, kurios nori tapti jos narėmis. Ir aš matau tą šiame pranešime, todėl noriu už tai ir padėkoti pranešėjai už tokią stiprią ryškę iniciatyvą šiame pranešime. 17 punktas, man atrodo, labai svarbus. Mes šiandien kalbame daug, labai daug dalykų sakome, bet reikia pasakyti aiškiai, kad ES nori plėstis, mes norime plėtros, norime priimti naujų, naujus piliečius, ypač dabartinėje fazėje, kai patys esame tokiame raidos procese ir integracijos gebėjimų klausimas yra, yra labai svarbus, kalbant apie plėtrą. Ir manau, kad reikia džiaugtis, kad išlaikysime ES, tą 27, 27 narių ES, 28 narių ES, vis tiek turime mąstyti apie tai, kokia ta ES bus, kaip, kaip, kokia bus jos ekonominė galia ir panašiai. Todėl ir socialinės dimensijos paminimas yra labai svarbus. Dabar dar apie Kopenhagos kriterijus. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip galima būtų tos kriterijus patobulinti, bet nepamiršti ir tokio dalyko, Mes turime paklausti savęs, ar galėtume priimti tokius kriterijus, kokius kažkada priėmėme dabar. Tai, kas vyksta Vengrijoje, tai, kas vyksta Niderlanduose, yra užduoda mums klausimą, ką mes patys darome, darome su pagrindinėmis teisėmis, su socialinėmis garantijomis ir panašiai. Taigi tuos klausimus reikia savo garbingai užduoti, kai jeigu kalbam apie kriterijus. Uh, pastabos, sako pirmininkas. Kiekviena valstybė, sutartyje parašyta, kad kiekviena valstybė narė, nebūtinai gali tapti ES narė, bet kiekviena valstybė, narė, kiekviena valstybė, atsiprašau, turi teisę pateikti prašymą stojimui į ES. Tai yra gana nemenkas skirtumas. Dėl kopos pranešimo, dėl to stebėsenos proceso reikia gerai pagalvoti apie tai. Tai svarbus klausimas, kuris padėtų mums užsitarnauti ir piliečių pritarimą kalbėjome apie tai, kai, kai, kai svarstėm Rumunijos ir Bulgarijos stovim, stojimą, bet tada nieko nepavyko pasiekti, nes komisijai trūko politinės valios. Ir dabar reikia vėl pagalvoti apie tai, kokiu metodu tą galėtume padaryti ir kaip išlikti pa, įtikinamiems piliečių akise. Taip, mes galėsime garantuoti ir savo piliečiams, kad kad esame nuseklus. Kitas dalykas, nepamirškime, kad ES savo piliečiams davė iš tiesų labai daug. Dabar mes, aš pradėjau savo karjerą, kai, mes, kai mūsų buvo 9 nariai, dabar mūsų yra 27, mes priėmėme 13 naujų narių nuo 2004 metų, tai yra didžiulis pasiekimas ir didžiulė mūsų politikos sėkmė. Ir mes neturime užmerkti akių, mes turime įvardinti tai kaip didžiulę sėkmę, juk tai veikia. Žinoma, yra tam tikros konsolidavimo fazės ir panašiai, dabar galų galia yra krizė. Ir tą puikiai matome iš rinkimų rezultatų. Krizė visuomet yra šansas populistams gauti daugiau balsų dešinieji, visom, kraštutiniai dešinieji visuomet pasinaudodavo krizės sąlygomis ir apkaltindavo užsieniečius, imigrantus ir panašiai e, už visas nuodėmės. Iš istorijos puikiai žinome tokias pamokas, dabar da, vyksta lygiai tas pats ir jeigu mes dabar neužkirsime kelio tokiems procesams, tai tuoj pat susidursime su didelėmis problemomis. Reikia šį procesą puikiai suvokti ir matyti šį klausimą plėtros kontekste jeigu tik tai e, patys suvokdami, bet piliečiams to, patys tą suvoksime, piliečiams neišaiškinsime, tai irgi nepasieksime didelės sėkmės. Kitas dalykas, kurį minėjo ponia Kopa ir pritarė, tam pritarė ponia Omen Roitne, Roitne. Aš irgi tam pritariu, mums teks piliečiams labai aiškiai pasakyti, kas yra tie pagrindiniai kriterijai, kurie na, leidžia Europai plėstis toliau arba ne, kurioje vietoje yra ta riba. Galbūt tai bus 35 ar daugiau narių, bet mes negalėsime priimti nie vieno sprendimo vienbalsiai. Taip tokių problemų gali iškilti. Mes tikėjomės, kad Lisabonos sutartis duos atsakymus į klausimus po plėtros, kai ES išsiplėtė 12 naujų narių. Jeigu ES taps dar didesnė, reikės kitų žingsnių. Kitas dalykas yra, reikia kalbėti aiškiai, prisimti įsipareigojimus, kad 2003 metais Tesalonikose sutikome e, pradėti tą plėtros procesą. Bet dabar vėlgi turime grįžti prie to, kad jeigu norime plėstis toliau, reikia keisti ES struktūras. Taigi visus šios ryšius, šios santykius reikia aiškiai matyti, rengiant tokio pobūdžio pranešimą. Manau, kad ponios Kopa pranešimas yra geras pagrindas tokiams diskusijos, tokiams diskusijoms, bet e, teikiant pakeitimus reikėtų išryškinti tam tikras mūsų pozicijas. Bulgarijos Rumunijos atveju mes labai daug atsižvelgėme į, jūs, į teisingumo, į korupcijos, kovos su korupcija klausimus, lygiai taip pat ir Kroatijos atveju. Čia galima pasakyti, yra augliai tų šalių sistemose ir į juos reikia reaguoti daug, daug aštriau ir suteikti šalims galimybę pagyti nuo tokių lygų. Kitas dalykas, ponia Kopa, integracija ir tai, ką ES jau padarė šioje srityje, yra labai svarbus dalykas. Noriu pridurti, kad tose šalise mes turime labai aiškiai pasakyti, kad visa tai, ką jie dabar daro, jie privalėtų daryti ir šiaip, ne tik dėl to, kad jie nori tapti ES nare, kad visa tai, ką jiems tenka padaryti, tos namų darbus, tai yra šansas uh, ir galimybė užtikrinti demokratišką visuomenę ir valstybės struktūrą. Tai nėra tik tai ES reikalavimas. Visą tai valstybės daro pačios savo, ne tik tai tam, kad galėtų tapti ES narėmis. Šito nereikia pamiršti, tą reikia pasakyti ir vyriausybėms. Vyriausybės kartais sako, taip, man atrodo, plėtros tikrai ne, ar plėtros nereikia arba nereikia tokių reformų, bet jie bepročiai Briuselėje to reikalauja tai netiesa, mums reikia išaiškinti, kad to reikia jiems patiems. Ta reikia nuolat minėti visose diskusijose ir ypač dabartinėje fazėje, kai e, svarstome, kokius pakeitimus reikėtų pateikti. Reikia kalbėti ne tik apie pakeitimus, bet galbūt pasikviesti ir ekspertų e, ir aptarti tą esminių, tokių principinių dalykų, uh, E, temą, kad ne, neapsiribotume tik tai banaliais pareiškimais. Ačiū. Toliau, ponia Kopa. You, uh, all... Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju taip pat visiems uh, kolegoms už uh, pastabas. Visi suprantate, kad užduotis nelengva. Tačiau aš Visų pirma, norėjau pasiūsti aišku signalą apie plėtros proceso įtikinamumą ir tai ir bandau padaryti visame tekste. Keletas trumpų komentarų. Tikrai neketinam atsisakyti Kopenhagos kriterijų, jie labai gerai veikia, bet po dešimties metų jau privalome pasvarstyti apie tolesnį procesą. Ir tai aš bandžiau padaryti savo pranešime ir tikiuosi jūsų e, pasiūlytų pakeitimų, kurie dar patobulintų tekstą. Bet tikrai Kopenhagos kriterijų e, neketinama atsisakyti. Kai kas minėjo, kad reikia stiprinti Europos parlamento vaidmenį. Aš visiškai tam pritariu. Viskas, kas gali prisidėti prie įtikinamumo, yra sveikintina. Reikia įtraukti pilietinę visuomenę į plėtros procesą, daug labiau įtraukti nei iki šiol. Ir įtraukti pilietinę visuomenę ne tik iš kandidačių šalių, bet ir iš valstybių narių turime savo šalyse žmonės įtikinti, kad šis procesas yra naudingas ir kad uh, jo negalima atsisakyti. 23-24 skyrius, tai kad jie turi būti atverti proceso pradžioje, tai e, tikra tiesa. Teisingumas ir žmogaus teisės tikrai yra e, labai svarbus ir jie tampa vis svarbesni viso proceso metu. Ir aš taip pat sutinku su tais, kurie sakė, kad čia mes turime primiktinai to reikalauti, kad, turime primiktinai reikalauti, kad proceso pradžioje būtų atverti šitie skyriai. Taip pat pasisavinimo pajėgumai. Tai nėra e, vien techninis klausimas. Čia kalba eina apie politinį klausimą. Mane labai suintrigavo mūsų buvęs kolega, su kuriuo sustikau neseniai ir mes su juo kalbėjome apie politinę įsisavinimo, politinius įsisavinimo pajėgumus. Nebuvo planuojama įtraukti socialinių kriterijų į tris pagrindinius kriterijus, tačiau yra Europos socialiniai standartai egzistuoja ir reikia jų laikytis. Labai norėčiau padėkoti komisijai, Sanino ypač, nes komisija bando rasti tam tikrus klausimus, dėl kurių galime sustarti. Svarbu, kad abi institucijos, abi ES institucijos rastų bendrą atskaitos tašką, bendrą sutarimą. Tai yra tikrai labai svarbu. Dėkoju. Na, o pakeitimams e, paskutinis terminas e, yra gegužės 8 diena. Aš dėkuoju Jums už pastabas, diskusijos buvo tikrai be galo įdomios. The, the, the, uh, chairman Brock. E, pirmininkas Brokas prieš išeidamas iš salės pateikė įdomų pasiūlymą. Pasakė, kad galėtume dar apsvarstyti šitą klausimą klausimų metu, sustikę su ekspertais, tai gera mintis. Jeigu taip e, padarytume, tai man atrodo, kad e, gegužės 8 diena būtų per ankstyvas terminas teikti pakeitimams, nes jeigu planuojame surenkti dar klausimų ir susitikti su ekspertais, nežinau, ar ponia Kopa su tuo sutiktų, bet e, aš taip manau. Kopa. Aš taip pat manau, kad reikėtų dar geriau pasvarstyti šitos klausimus. Taigi, jeigu įmanoma pakeisti uh, datą, pakeisti terminą ir surenkti seminarą, tai būtų puiku. Pirmininkas, turime baigti diskusijas, nes kolega Lamsdorfas e, laukia. Aš norėjau pasisakyti šių diskusijų metu. Na, kolega labai malonus, sako pirmininkas. Aš taip pat sutinku, kad šis pranešimas yra labai svarbus ir reikia dar geriau jį pasvarstyti. Kartu su komisija reikia bendradarbiauti. Manau, kad reikia tas diskusijas kartu vykdyti. Na, o dabar galiu perėti prie savo pranešimo. Tai yra kitas darbo tvarkės punktas. Tai yra parlamento rekomendacijos tarybai dėl Junktinių tautų generalinės asamblėjos 67 sesijos. Kopfhörer brauchen. Vokiškai kalbėsiu. Tie, kurie norėtų mane suprasti, turėtų užsidėti ausinės, o per tą laiką aš kalbėsiu apie dalykus, kurie nėra labai svarbus. Taigi šiais metais mes suskirstėme savo rekomendacijas į septynis skyrius, kadangi kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais metais New York'e lankėsi užsienio reikalų komiteto delegaciją, siekiant nustatyti tinkamus prioritetus, rengiant mūsų pranešimą. Septynėse skyriuose daugiausiai dėmesio skiriama ES vaidmeniui jungtinių tautų bendroje sistemoje, pasaulinėje valdysena čia, jai skiriamas didelis vaidmo taip pat taikos ir saugumo užtikrinimui, skyriuje e, skirtas ES jungtinėse tautose, daugiausiai dėmesio skiriama ES matomumui, siekiant įgyvendinti rezoliucijos dėl ES nuostatas. Rezoliucija buvo patvirtinta įsigaliojus Lisabonos sutarčiai būtina visapusiškai įgyveninti šios rezoliucijos nuostatas, tai yra labai svarbi tema, taip pat kaip ir būtinybė koordinuoti geriau veiksmus e, saugumo taryboje, būtent e, Junktinė karalystė ir Prancūzija nepakankamai koordinuoja savo veiksmus e, saugumo taryboje, o nenolatiniai saugumo tarybos nariai priklausantis ES čia e, pasirodo šiek tiek geriau. Dėl pasaulinės valdysenos tai yra strategiškai svarbus ES klausimas. Norime, kad ES valstybių narių ir pačios ES atstovai e, galėtų e, sistemiškai keistis informaciją su savo partneriais tarptautiniais New York'e. Mes siekiame plataus masto e, Junktinių tautų saugumo tarybos reformos, jos veiklos pobūdžio, o ne vien e, vietų saugumo taryboje pasiskirstimo. Taip pat siūlome atitinkamas priemonės, kaip turėtų, e, pagal kurias turėtų dirbti uh, E, darbo grupė siekianti atgaivinti plenarinę generalinės asamblėjos veiklą jungtinėse tautose. Taip pat siekime sustiprinti įvairių suinteresuotų subjektų bendradarbiavimą, e, užtikrinant konfliktų prevenciją, e, civilinę ir karinę krizių valdyseną bei civilinių gebėjimų peržiūrą. Svarbus punktas yra moterų įtraukimas į visus taikos proceso etapus, nes galime konstatuoti, kad tose procesuose, kuriuose dalyvauja moteris, primti sprendimai yra tvaresni. Taip pat siekiame toliau stiprinti ir plėtoti atsakomybės apsaugoti koncepciją Ir e, ši koncepcija, jos nuostatos ir gyvenimas gali būti labai svarbus, e, bandant atstatyti e, tvarką, sugražinti viską į senas vėžės mm, tose regionuose, kuriuose ką tik vyko konfliktai. Taip pat reikia skirti tam daugiau lėšų ir skatinti bendarbiavimą tarp išės veiksmų tarnybos ir Junktinių tautų generalinio sekretariato mm, politikos skyriaus. Siekiame taip pat e, stiprinti nuostalių valstybių gebėjimus žmogaus teisų apsaugos e, srityje, e, stiprinant integracinį aspektą ir vaidmenį, kuris atitenka jungtinėms tautoms Taip pat e, siekiame kuo greičiau gyveninti specialiasias procedūras, kurios yra numatytos. Penktame skyriuje kalbame apie tai, kaip e, geriausiai galėtume gyvendinti demokratijos principus, jų laikytis. Manau, kad parama demokratiniams procesams turėtų apimti ne vien tik tai rinkimų kampanijas ir rinkimų procesus, mes turėtume labiau įtraukti šios procesus parlamentus ir politinės partijas, pilietinė visuomenė, jaunimo organizacijos, taip pat uh, moterių teisų stiprinimas šiame kontekste yra labai svarbus aspektas, reikia numatyti atitinkamą finansinę paramą, ją skirti, tačiau taip pat uh, žmogiškusius išteklius e, turėtume e, stiprinti, nes e, savo santykiuose su jungtinėmis tautomis šiems principams turime skirti pakankamai daug dėmesio. Kolegos, kurie suspažino su siūlomo dokumento tekstu, galėjo konstatuoti, kad likusiuose dalise mes kalbame apie uh, vystomojo bendarbiavimo stiprinimą Dėvė komitetas parengs, parengs atitinkamą nuomonę ir e, su vystimusiu komiteto nariais galėsime po to padiskutuoti, kokiems aspektams reikia teikti pirmenybę, kuriuos atkreipti dėmesį labiau baigiamosiuose rekomendacijose Kalbama apie tai, kad taip pat taryba turėtų labiau susimastyti apie tai, kaip stiprinti visuomenėje susidomėjimą jungtinėse tautose, įtraukiant į atitinkamus procesus nacionalinius parlamentus. Jungtinės tautos, manau, yra institucija turinti pakankamai gerą reputaciją ir įvaizdį, tačiau dauguma žmonių nelabai gerai yra susipažinę, kaip vyksta darbas atskiruose jungtinių tautų struktūros ir manau, kad e, čia e, būtų galima padėti daugiau pastangų supažinant visuomenę su jungtinių tautų veikla. E, pakeitimų teikimo terminas baigėsi gegužės 9 dienos 12 valandą, gegužės 30-31 norėtume surenkti galtinės diskusijas ir balsavimą birželio pradžioje turėtų būti e, pateiktas e, šis pasiūlymas tarybos darbo grupiai. Taryba priims e, birželio pabaigoje arba priimtų savo atitinkamą nutarimą, todėl reikėtų ranką rankon dirbti su taryba. Ir aš noriu iš karto padėkoti už pagalbą Europos išės veiksmų tarnybai. Tikiuosi, kad darbai galės vykti sklandžiai. Dėkuoju uždėmesi ir laukiu jūsų pastabų. Dėkoju. Pirmas kalbėtojas, panas Preda, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Jau antrą kartą aš esu LP šešėlinis pranešėjas ir norėčiau padėkoti ponui Lamsdorfui už jo išsamų pranešimą. Keletas pastebėjimų. Uh, ES vaidmuo jungtinėse tautose. Kad mes galėtume kalbėti vienu vardu, kad nusekliai pasisakytume, turime vykdyti vidinį koordinavimą ES. Tai reiškia, kad reikia bendro supratimo, reikia vienodai suprasti ES statusą jungtinių tautų sistemoje. Turime susitarti tarpusavėje. Tik kai susitarsime tarpusavėje, mūsų partneriai pamatys, kad mes kalbame vienu balsu. Tai reiškia, kad reikia tam tikros įgyvendinimo strategijos rezoliucijai, nes kol kas vis dar yra daug e, skirtingų aiškinimų tai aiškėja įvairių posėdžių metu. Aš manau, kad atėjo laikas Europos išorės veiksmų tarnybai įvertinti, kaip yra įgyvendinama rezoliucija ir tai iš tikrųjų padėtų įvertinti, kas e, vyksta gerai ir paaiškintų, ką galima patobulinti. Manau, kad Mūsų stebėtojų statusas e, turi būti visų pirma įgyvendinimas iki galo prieš prašant narystės. Labai svarbi ta apsaugos apsaugos koncepcija ir labai gerai, kad neskubama kalbėti apie atsakomybių pasidalymą. E, apsaugos srityje, nes tai iš tikrųjų susilpnintų apsaugos e, pačią koncepciją. Dėl tarpininkavimo reikėtų, kad taryba taikytų tokį integruotą požiūrį e, dėl demokratijos rėmimo, tai manau, kad reikėtų paminėti paramą pagal dabartinės finansinės priemonės, ypač kalbant apie nepriklausomas nevyriausybinės organizacijas. Egiptas ir Baltarusija mus daug ko išmokė, jų nevyriausybinės organizacijos yra labai svarbios e, demokratijos e, procese. Mes pateiksime pakeitimus. Ir manau, kad puikiai bendradarbiausime su uh, pranešėjų. Na, o dėl pakeitimų teikimo datos. Balandžio 26 diena įrašyta. Ar aš gerai supratau, turime papildomai laiko, nes jūs minėjote balandž... gegužės 9 dieną? Dėkoju. Kitas ir paskutinis kalbėtojas tai yra ponia Monis. Dėkoju, pirmininkė. Eh, aš būsiu jungtinių tautų delegacijos e, narė ir manau, kad šešėlinių pranešėja iš socialistų frakcijos sutiks, kad aš galiu dabar pasisakyti. Aš noriu padėkoti ponui grafui Lamsdorfui už rezoliucijos pasiūlymą, už pranešimą, kuris yra sudėtingas ir atskleidžia jungtinių tautų vaidmenį Europos, e, Europos Sąjungos vaidmenį jungtinėse tautose. Reikės, aišku, ir pakeitimų. Dabar dėl Europos Sąjungos vaidmens jungtinėse tautose aš norėčiau iškelti keletą punktų, kurie susijęs su mano pranešimu. Parlamentas pasisakė tikrai labai ambicingai dėl ES vaidmens. Antrajame skyriuje saugumas ir taika e, yra kalbama ir apie moteris konfliktinėse zonose ir jų vaidmenį. Man atrodo, kad saugumo tarybos rezoliucijoje, taip 2010 metų rezoliucijoje tai yra taip pat minimam ir ten labai detaliai yra kalbama apie tai, kad moterų dalyvavimas reguliuojant konfliktus, sprendžiant juos, yra labai svarbus horizontalus klausimas, kurį reikia spręsti jungtinių tautų lygių. Ten yra ir nuorodų į moterų vaidmenį teikiant humanitarinę pagalbą ir atstatant šalis po konfliktų taip pat kalbama apie demilitarizavimą, tolesnį integravimą ir apie, kalbama ir apie paskutinę fazę, taikos dėrybas ir taikos susitarimų sudarimą, kurių vaidmo yra labai svarbus. Kitas dalykas, mes kaip frakcija norėtumėm pateikti savo indėlį į diskusiją apie moterų vaidmenį ir apie jų moterų vaidmens iškelimą jungtinėse tautose, tai yra finansinis klausimas. Nepakankamai yra finansuojami šie dalykai. Aš nenoriu kalbėti apie kvotas. Mes žinome, kad kvotos iš esmės nėra populiarus sprendimas. Mes kalbam apie tai, kad valstybės narės turėtų prisidėti prie to, jos turėtų išlaikyti jungtinių tautų darbą, jų, prisidėtų prie jų egzistencijos. Tai galėtų būti, kad, pavyzdžiui, 0,01 procento lėšų skiriamų moterų dirbančių jungtinėms tautoms darbui apmokėti. Mes taip pat e, siūlome šioje pastraipoje susijęti mm, atsakomybės idėją su apsauga. Ir mes norėtume, kad ES kaip vienas iš pagrindinių mokėtojų pateiktų čia savo pasiūlymus dėl taikinimo e, ir tarpininkavimo. Tame skyriuje galėtume įtraukti dar vieną sakinį apie prevencinę diplomatiją. Tai būtų neblogas šios straipsnio papildymas, šios skyriaus papildymas. Galbūt galima būtų išaiškinti ir sąsajas tarp ES ir jungtinių tautų šiame, e, šioje srityje. Galbūt būtų galima pabrėžti, kad ES turi taikinimo pajėgumų, kuriuos reikėtų išnaudoti tikrai svarbu ir mūsų saugumo ir gynybos politikos srityje ir tai galėtų būti perkelta į tarpininkavimo politiką. Toliau norėčiau siūlyti įtraukti į jungtinių tautų mandatą taip pat ir stebėtojų apsaugą. Manau, kad stebėtojų apsauga ypač taikos proceso baigiama, baigiamuoju etapu bei rinkimų laikotarpiu yra labai svarbu, saugumo trūksta ir galbūt galėtų tą apsaugą garantuoti mėlynieji šalmai. Ir mm, jungtinės tautos galėtų pratesti jų veiklos mandatą iki pasibaigs atitinkami procesai, dėrybos ar rinkimai. Dėl rekomendacijos teksto ir dėl artimųjų rytų, kurie minimi šiame tekste. Mes norėtumėm e, paminėti 64-ąją iniciatyvą dėl zonų be atominės ginkluotės. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, ES reikia aiškios pozicijos, kurią reikėtų vienareikšmiškai išsakyti Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje. Na ir baigiant, gal ir netoks svarbus klausimas, o gal priešingai, kaip tik labai svarbus, tai yra visas tai, kad visa ši informacija turėtų būti perdota e, Europos užsienio politikos vyriausiai įgaliotiniai. Ačiū. Toliau, ponas Lamsdorfas. Ačiū labai visiems už pasisakymus ir už, dėkoju už bendradarbiavimą. Labai įdomi yra mintis įvesti tą kvotą E, kaip minėjo kolega, kolegė Munisi, lėšų kvotą, galima būtų tikrai pagalvoti apie kvotą ir padiskutuoti apie tai su šešėliniais pranešėjais, ar mes tikrai norėtume rekomenduoti tokios kvotos įvedimą. Kitas dalykas, noriu išsiaiškinti vieną nesusipratimą. Ne 26 diena yra paskutinė diena teikti pakeitimams, bet gegužės 9 diena. Tada jau turėsime uh, E, visus pakeitimus ir galėsime renkti galutinį pranešimo tekstą. Aš e, dėja turėsiu išeiti, mes labai vėlai pradėjome šią diskusiją, tačiau mes ją dar pratesime vėliau. Dėkoju, sako pirmininkas. Taigi pateikimo pakeitimo galutinis terminas yra gegužės 9 diena. Aš norėčiau pasiūlyti, aptarti pakeitimų pasiūlymus su ponia Kopa. Mes nutarėme, kad tai gali būti daroma iki 9 gegužės dienos, atsižvelgiant į diskusiją. Aš e, manau, kad ponia Kopa galėtų pasižiūrėjus į pakeitimus parengti ir antrąjį pranešimo projektą, kurį galėtume atitinkamai apsvarstyti. Uh, ir pateiktume pranešimą plenariniam posėdžiui ne birželį, bet Liepos mėnesį. Tai yra tokia galimybė, kurią mes numatome. Bet aišku, be ponios kopą aš neprimsiu galutinio sprendimo dėl to. Kol kas prieštaravimo jokių neišgirdau, tai tikriausiai taip reikės daryti. Na ir paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas šiandien yra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 I would like to introduce you Janis Kaklin. Kolegos ir kolego, kolegės, aš noriu Jums pristatyti kolegą Janis Karklinš, kuris yra UNESCO komunikacijos ir informacijos skyriaus generalinio direktoriaus pavaduotojas veiklai viduržėme jūros pietinėme regione. Jisai pakalbės apie bendradarbiavimą. E, ir čia kalbame taip pat ir apie ES pinigų panaudojimą, todėl klausimas tikrai yra labai svarbus. Manau, kad mūsų bendradarbiavimas su jungtinėmis tautomis ir su atitinkama agentūra yra labai reikšmingas. Ir paprašysiu pono Karklinš pradėti savo pasisakymą ir padėkosiu jam už atvykimą. Chairman, and, uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėte galimybę UNESCO trumpai pristatyti savo veiklą žiniasklaidos e, raidos ir žodžio laisvės, išviškos laisvės rytyje pietų viduržymė jūros regione ir arabo valstybėse. UNESCO galbūt labiau žinoma paveldo apsaugos srityje, nepaisant to, e, jau daugelį metų UNESCO aktyviai veikia sritise susijusiuose su spaudos ir žodžio laisvė. Gyvendiname e, įvairius projektus susijusius su sisteminiu požiūriu užtikrinančiu uh, žodžio spaudos laisvę per priimamus teisės aktus, padedame valstybėms um, atitinkamai pakeisti, pritaikyti žiniasklaidos įstatymus, spaudos, laisvės, uh, spaudos laisvę, žodžio laisvę reglamentuojančius įstatymus, pritaikant juos prie tarptautinių standartų. Tai buvo pirmieji veiksmai, kurie ėmėsi UNESCO po arabų pavasario įvykių prasidėjusių Tunise. Yeah taip pat atitinkamus veiksmus vykdė Egipte bei Jordanijoje. Dabar rengiamės atitinkamų bendradarbiavimų su naujaja Libijos valdžia. UNESCO vienas iš žinomiausių UNESCO veiksmų ir akcijų yra Kiekvienais metais, gegužės 30 dieną, minima tarptautinės spaudos laisvės ir žiniasklaidos laisvės diena. Prieš 20 metų Vindhuke, Namibijoje žurnalistų grupė e, priėmė atitinkamą deklaraciją, kurio buvo e, skelbiama ši spaudos laisvės pasaulinė diena. Taip pat e, mes teikėme Giljermo Kano premiją žurnalistų organizacijoms prisidėjusiams prie spaudos laisvės stiprinimo bet kurioje pasaulio dalyje. Šis metais UNESCO apdovanos e, Azerbaidžiano žurnalistą Inulą Fatulaevą. Šią premiją atsitinkamos iškilmės vyks Tunise, Kartaginoje dalyvaujant aukščiausio rango Tuniso valdžios atstovams, šalies prezidentui ir ministrui pirmininkui. Dažniausiai pasaulio spaudos laisvės dienos iškilmės švenčiamos rengiant konferenciją, kuri kiekvienais metais skiriama tam tikrai temai. Šiais metais konferencijos tema yra nauji balsai žiniasklaidos pagalba pakeisti visuomeniai mes svarstysime žiniasklaidos vaidmenį besikeičiančiose, besireformuojančiose visuomenėse, jaunimo vaidmenį ir naujų technologijų įtaką socialinių permainų procesams. Tačiau manau, kad būtent čia yra labai svarbu paminėti, kad svarstysime ir parlamento narių vaidmenį užtikrinant spaudos ir žodžio laisvę besireformuojančiose šalise. UNESCO veikla čia dalimi yra susijusi e, minėtose regionuose su e, pajėgumų e, stiprinimu, vykdant žurnalistų institucijų ir pačių žurnalistų mokymus. Iš karto po sukilimo UNESCO surengė žurnalistų mokymus pasirinkdama rinkimų rezultatų nušvietimą kaip svarbiausią temą, nes po dešimtmečius trukusių e, režimų valdymo tik viena tiesa e, buvo e, laikoma priimtina ir reikėjo parengti žurnalistus, apmokyti juos, perteikti skirtingą informaciją, skirtingas nuomonės, užtikrinti nuomonių įvairovę rinkimų metu tokiuose šalise kaip Tunisas ir Egiptas. E, e, UNESCO e, yra parengusi atitinkamą žiniasklaidos raidos metodologiją, atitinkamus kriterijus yra nustačiusi, remiantis šią metodiką galima nustatyti spragas, kurias reikia užpildyti, pašalinti atitinkamas kliūtis, trūkdančias spaudos laisviai. Taip pat mes e, rengiame įvairius e, projektus e, ir gyvendiname juos Tunise, Egipte bei Jordanijoje. Nustatome tokių projektų poreikį. Bendradarbiavimas su ES valstybėmis narėmis UNESCO yra labai svarbus. Iš karto po minėtų įvykių į mus kreipėsi nemažai ES valstybių narių teikdamos e, savo pasiūlymus finansuoti atitinkamus atskirus projektus. Norėčiau paminėti Belgiją, Bulgariją, Švediją, iš kurių e, sulaukime aktyviausios paramos e, savo projektams. Šie projektai gyvendinami įvairiose sritise Europos Komisija šiuo metu svarsto galimybę svarsty, e, finansuoti ir paremti platesnio masto projektą visame regione. E, sudarant sąlygas e, pradėti veikti viešiesiams transliuotojams ir UNESCO bus pagrindinė šio projekto įgyvendintoja. Didelę svarbą UNESCO veikloje teikiame e, siekia užtikrinti žurnalistų saugumą ir kovoti su nebaudžiamumu. Galime sukurti gyvybingos demokratinės visuomenės, jeigu žurnalistams kyla grėsmė, jie yra bauginami arba žudomi. Praėjusiu metu rugsėjo mėnesį surengėme Junktinių tautų kontekste tarp agentūrų atinkamą sustikimą e, žurnalistų saugumo tema. Parengėme veiksmų planą, kuris buvo patvirtintas prieš dešimt dienų ir e, jį patvirtino vykdomoji UNESCO valdyba ir e, buvo tame veiksmų plane numatoma UNESCO labai svarbus vaidmuo užtikrina žurnalistų saugumą. Šiame veiksmų plane numatoma stiprinti bendradarbiavimą tarp atskirų jungtinių tautų agentūrų atsakingų už šios klausimus, taip pat kreipiamasi į valstybės narės, raginant jas galbūt numatyti atitinkamą vaidmenį saugumo tarybą, užtikrinant žurnalistų saugumą už konfliktų zonų ribų. Saugumo tarybos rezoliucija 1738 e, jos nuostatose E, numatomos atitinkamos gairės, e, kaip užtikrinti žurnalistų saugumą konfliktų zonose, tačiau žinome, kad daugiausiai žurnalistų šiuo metu žuva ne konfliktų zonose, o už jų ribų. Ir tai yra vienas iš svarbiausių e, aspektų, į kurį atkreipimas dėmesys veiksmų plane. Mes įsivaizduojame ir, ir manome, kad ES e, parlamento nariai turėtų dalyvauti vykstančiose diskusijose e, šiuo klausimu, nes visuomeniai rūpi žurnalistų apsauga, patiems žurnalistams e, ir visuomenė būtina sukurti atitinkamą netoleravimo atmosferą išpolių prie žurnalistus atžvilgių kalbant apie, grįžtant prie pasaulio e, spaudos laisvės dienos e, šis metas iškilmės atinkamos numatytos Tunise. Norėčiau baigti savo pasakymą pakviesdamas Europos parlamento narius į Tunisą atvykti gegužės trečią dieną, dalyvauti pasaulio spaudos laisvės dienos renginiuose ir svarstyti žiniasklaidos vaidmenį besikeičiančiose visuomenėse. Ačiū pirmininkė, būčiau laimingas galimas atsakyti jūsų klausimus. Dėkoju. Gal ir. Thank you very much for your, for your... Dėkoju už jūsų pasisakymą. Bendrai kalbant, aš esu teigiamai nustebintas, kad UNESCO taip aktyviai veikia e, konkrečių temų atžvilgių. Nes, žinoma, UNESCO turi valstybių narių, kurios tikrai galbūt nelyderiauja žiniasklaidos laisvės atžvilgių. Todėl džiaugiuosi, kad jūs taip aktyviai dirbate ir taip konkrečiai dirbate, nes UNESCO kai kurios valstybės narės, jose žiniasklaidos laisvės situacija nėra gera. E, jūs minėjote konferenciją Šiaurės e, Afrikoje, be. E, na, Kinijoje tokia tokie veiksmai tikrai nebūtų įmanomi. Man ypač įdomu šis regionas, nes aš buvau pagrindinis e, stebėtojas rinkimų Tunise metu, buvau stebėtojų vadas ir jau ilgai stebiu taip pat žiniasklaidos situaciją ir taip kaip žiniasklaida nušviečia rinkimus tose šalyse kai aš ten buvau, jau senoj, senasis režimas politinė prasme nebe, nebeveikė, nebevadovavo, bet vis, dėl, vis dėlto situacija dar buvo labai tokia specifinė ir žurnalistai, kurie anksčiau buvo lojalūs režimui, vis dar tebe dirbo. Kita vertus buvo ir, matėme, ir opozicijos žurnal, žurnalistus. Ir mes pastebėjome tokią problemą, nepriklausomai nuo to, kam e, buvo lojalūs tie žurnalistai anksčiau. Tai manau, kad kalbant apie nebaudžiamumą, jūs galėtumėte aktyviai rengti kursus, konferencijas, seminarus, kad būtų e, sustiprinta profesinė etika žurnalistikoje, ypač pereinamojo laikotarpio valstybėse, kuriuose yra pereinamasis laikotarpis. Tai yra didelė problema, reikia stiprinti tą profesinę etiką. Aš pats mačiau, kad kartais e, tiesiog neteisėtos publikacijos leidžiamos. Na, dabar žiniasklaida yra laisva ir žmonėms atrodo, kad jie gali rašyti, ką nori, jie maišo faktus su komentarais žiniasklaidoje. Todėl norėčiau akcentuoti ar paprašyti, kad skatinant žiniasklaidos laisvę būtų skatinama ir žurnalistų profesinė etika kad piliečiai, kurie užsima tą žurnalį, piliečiai, kurie e, naudojasi žiniasklaidos priemonėmis, galėtų pasitikėti jomis, kad jie na, nesusidurtų su tokia situacija, kad negalėtų pasitikėti tuo, ką rašo ar skelbia žiniasklaida netgi laisvais laikai, laikais. Gomes, dėkoju už tai, kad atvykote. Dėkoju už Jūsų pasisakymą. Aš pati gyvenau šalyje, kurioje buvo diktatūra ir žinau, kaip, kokia svarbi yra žiniasklaidos laisvė, žodžio laisvė, kaip iš tikrųjų tai gali prisidėti prie demokratijos. Tai yra pirmoji laisvė, ta žiniasklaidos ir, ir žodžio laisvė yra pirmoji Mano šalyje buvo tie laikai, kai prieš įstojant į Europos Sąjungą atrodė, kad jeigu ši laisvė nebus užtikrinta, grįžime, būtume grįžę prie diktatūros, taip atrodė. UNESCO tikrai vaidina didžiulį vaidmenį šitame procese ir skelbia apie žmogaus teisės. Ir įvairiose kultūrose, įvairiose šalyse, skelbia apie tas žmogaus teisės ir, ir rodo, kad tai yra universalus pasiekimas. Na, o dabar norėčiau paklausti, jūs paprašyti jūsų e, konkrečiau papasakoti apie tai, kas yra daroma Libijoje, nes toje šalyje tikrai reikia įdėti daug darbo. Ir veiksmai Libijoje taip pat dėrėtų su ES e, veiksmais pagal Paryžiaus konferenciją. Norėčiau paklausti jūsų, kaip jums sekasi bendrauti su Afrikos šalimis, nes mums atrodo, kad yra didelių problemų tame žemynė, ryšim su žiniasklaidos žodžio laisvė. Kaip jūs galite paaiškinti šitą Objengo premijos e, skirimą. Tai yra vienas, tai buvo vienas iš e, labiausiai korumpuotų diktatorių, e, žodžio laisvės pažeidėjų. Gal jis, nežinau, atrodo, lyg būtų papirkęs UNESCO, kad būtų panaudotas jo vardas premijai. Kaip UNESCO, ką jūs į tai galite pasakyti? Taip pat e, norėčiau išgirsti apie jūsų ryšius su Afrikos sąjunga šitame kontekste. Viena iš šalių, kurioje yra, vien, kurioje yra labai daug gyventojų, tai yra Etiopija. Ten žurnalistai tikrai yra sudėtingoje situacijoje. Du švedijos žurnalistai dabar yra įkalinti Etiopijoje. Ir šimtai Etiopijos žurnalistų yra įkalinti vyrų, moterų. Dėl labai jokingų priežasčių jie yra įkalinti, dėl visiškai nepagristų priežasčių. Na. Ir galiausiai dėl Azerbaidžano. Džiaugiuosi, kad skiriamas premijos Azerbaidžano žurnalistams. Uh, Taip pat nepamirškime artėjančio Eurovizijos konkurso. Tai yra geras signalas visiems Azerbaidžiano žmonėms žurnalistams, kurie kovoja už žodžio laisvę ir kurie buvo persekiami. Deja, turiu pasakyti, kad Noriu pasakyti, kad UNESCO turėtų pasinaudoti Eurovizijos konkursu, kaip galimybės prisidėti prie žodžio laisvės skleidimo Azerbaidžiane. Dėkoju, sako pirmininkas. Gerbiamasis Karklins. Dėkoju. Dėkoju parlamentarams už klausimus. Panai galeriai. Atsakysiu, kad aš visiškai sutinku su jumis, jog profesinė etika žurnalistikoje yra esminis dalykas tose pereinamojo laikotarpio valstybėse. Mes vykdome tam tikras programas, kurios yra skirtos pagrindiniams e, žurnalistų poreikiams. Prieš mokėme juos e, nušviesti politinės diskusijas Tunise, Egipte mes tai darėme prieš rinkimus. Yra kuriamos reikalingos būtinos sąlygos, kad būtų galima dirbti su institucijomis, nes UNESCO negali tiesiogiai spręsti žurnalistų mokymo klausimų. Mes naudojamės tam, savo institucijų pajėgumais e, tos institucijos gali iš tikrųjų apmokyti žurnalistus ir taip pat dirbame su savo partnerėmis nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios irgi gali išspręsti tam tikras klausimas, jos yra kompetentingos. Prieš ketverius metus UNESCO um, išvystė uh, uh, tam tikrą programą žurnalistams, standartinę programą. Um, ir uh, dabar, e, šešiasde, atsiprašau, ne žurnalistams, bet mokykloms, 60 e, šalių region, mokyklų taiko tą programą e, Egipte ir kitose Šiaurės Afrikos šalyse. Ir per pasaulinę žiniasklaidos laisvės dieną bus kalbama apie žurnalistų etiką, profesinę etiką. Tai bus, būtent tam bus skirta sesija, nes tai yra tikrai svarbus klausimas. Mes dar nedirbame Libijoje. Taip aš atsakau į ponios Gomes klausimą, nes saugumo situacija dar neleidžia ten dirbti, tačiau mes jau rengiamės ten pradėti darbą kaip Tunise ir Egipte bei Jordanijoje. Taip ir ten pradedame dabar vertinti žiniasklaidos situaciją, remdamiesi žiniasklaidos raidos rodikliais, kuriuos nustatė UNESCO ir bandome nustatyti, kaip turėtų įvykti veiksmai. Kol kas dar nėra konkrečių išteklių skirtų veiksmams Libijoje, nes jokia galima šalis donorė, donorė dar neparodė ketinimų finansuoti projektus, bet e, tokius šalis kaip Italija, kuri tradiciškai e, bendradarbiavo su Libija, rodo susidomėjimą. Mes iš tikrųjų vykdome tarp vyriausybinę programą skirtas žiniasklaidos raidai, ypač komunikacijų plėtrai ir apie 50 procentų visų veiksmų pagal tą programą yra būtent skirta veiksmams, programoms Afrikoje. Jau virš šimto milijonų dolerių buvo skirta 15, 1500 e, projektų Afrikoje pagal šią programą. Mes aktyviai dirbame su Afrikos sąjungos atstovų atsakingų už žiniasklaidos laisvę, taip pat dirbame su Afrikos šalių vyriausybėmis, teisėkuros srityje, bent padedame jiems, ypač kalbant apie galimybę naudotis informaciją. Tai yra labai svarbus e, klausimas Afrikoje šiuo metu. Kalbant apie žiniasklaidos raidą arba žurnalistų mokymus, tai yra tam tikra programa, žurnalistikos e, pavyzdinių centrų programa, yra 20 tokių centrų, tokių mokyklų. Vėlgi čia yra remiamasi ta UNESCO sukurta programa mokykloms. O dėl Objan premijos, tai čia visiškai kalba neina apie žodžio laisvę. Ši, šią premiją pasiūlė pusiaujo Gvinėjos delegacija. Pasiūlymas buvo priimtas, visos e, valdybos valstybės narės tam pritarė 2009 metais. Ir nuo tada vykdomoji taryba jau nekarta svarstė šį klausimą. Įvyko labai intensyvios diskusijos tarp įvairių delegacijų. Nebuvo rastas sprendimas ir paskutinį kartą e, vykdomoji taryba balsavo, buvo pakeistas premijos pavadinimas, tačiau vis dėlto nebuvo pasiektas e, vienbalsiškumas. Daugumos, daug, ir daugumai balsuojant buvo pritarta tai premijai, kad ji liktų. Na, o dėl Azerbaidžano ir, žinoma, dėl kitų šalių UNESCO tiksliau UNESCO generalinis direktorius viešai pasmerkė žurnalistų žudimą nuolatos ir sistemingai tose šalyse, kalbant apie žurnalistikos laisvę, mes esame tikslingiau kryptingiau nusiteikę. Čia ne tik viešos intervencijos vykdomos, ne tik vieši pasisakymai, bet yra dirbama su delegacijomis, su vyriausybėmis, su profesionalų asociacijomis tose šalyse, kuriuose reikia UNESCO indėlio, kur tas indėlis gali būti naudingas, siekiant e, sustiprinti žiniasklaidos spaudos laisvę. Čia Kalba eina ir apie buvusią Sovietų sąjungos valstybės. Ten mes aktyviai dirbame spaudos laisvės labui. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju. Aš nežinojau, kad UNESCO atlieka tokį praktinį darbą šitoje srityje. Taigi, tikrai reikėtų mums daugiau bendradarbiauti šiais klausimais ir pažiūrėti, ką galima padaryti teisė, kurios srityje ryšim su žiniasklaida Tunise, Egipte. Ypač e, kalbant apie programas e, susijusias su viešaisiais transliuotojais, tai yra labai svarbus klausimas, labai svarbu bendradarbiauti, parlamentas gali kažkaip padėti jūsų, e, jūsų programoms ir taip pat sustiprinti pajėgumus. Taigi manau, kad tikrai reikia bendradarbiauti. Aš ką tik buvau informuotas, kad 2013 metais Europos parlamentas taip pat uh, svarsto galimybę surenkti žiniasklaidos laisvės dieną. Uh, E, bus ir 25-asis Sakarovo premijos e, jubiliejus. Taigi toks gražus sutapimas ir būtų galima pasvarstyti apie tai, kaip sujungti, kaip pasinaudoti geriausiai abiem e, įvykiais ir pasiekti kažkokių rezultatų. Dėkoju, tikiuosi jūs vėl greitai pamatyti ir tikiuosi, kad e, praktikoje bendradarbiausime ir aptarsime tą praktinį bendradarbiavimą. Na, o dabar posėdis baigiamas.